Allora, cominciamo perché siamo in ritardo. Per quanto riguarda eh, il punto 3 del... Siūlau nedėlsti, kadangi vėluojam pagal darbo tvarkę darbuotis. Trečiasis darbo tvarkės klausimas. E, mūsų posėdis transliuojamas internetu. Taip pat mane informavo, kad maždaug 10 Paragvajus Merkosiūro parlamento narių e, pas mus svečiuojasi, jie turėtų dabar būti salėje ir juos nusidžiai sveikinu. Taigi ketvirtasis darbo tvarkės klausimas. Bendra delegacija su biudžeto komitetu į Kroatiją. Jau rytoj išvyksta delegacija, birželio 22-25 dienomis bus vizitas. Šiuo klausimu norėčiau pasakyti, komisija pateikė naudingos informacijos šią temą, gal komisijos atstovas, jeigu yra kas nors, galėtų pateikti kažkokių papildomų pasiūlymų ar patarimų nieko nenorite pridurti, tai galime tęsti darbo tvarkės nagrinėjimą, tai labai gerai, galime sparčiai darbuotis. Sul pacchetto del servizio europeo di azione. 8, 9, 10 klausimai, bendros diskusijos dėl išorės veiksmų tarnybos, EIVT, pirmininkas prašo ją salę, ją laikytis rimties. šiuo klausimu. Prieš pat posėdį gavau naujos informacijos, būtent iš sekretoriato pranešimą. EIVT klausimų gauta naujų dokumentų. Po politinio susitarimo tarp komisijos tarybos ir vyriausios įgaliotinės bei e, parlamento delegacijos Madride e, buvo nuspręsta, kad e, parlamento AFET komitetas patvirtins pranešimą Liepos 14 dieną per paskutinį posėdį iki vasaros atostogų. Tai reiškia, kad visi patarėmėjai komitetai turės atsiraitoti rankoves. Iki Liepos 14-osios reikia priimti nuomonės, o mūsų komitetas 12 Liepos per paskutinį posėdį turės patvirtinti savo dokumentą dėl vertimo e, reikalų. Pakeitimus galima bus teikti tik iki šios savaitės penktadienio 12 valandos. Kitu atveju nespėsime parengti savo nuomonės AFET komitetui. Sakyčiau, tikrai svarbi informacija dėl 8-9-10 darbo tvarkės klausimų. Dabar dėl EIVT paketo žodis mūsų pranešėjai ponui Kalfi. Ačiū, ponė pirmininkė. Neketonu kalbėti ilgai. Praėjusį kartą kolegos, manau, prisimena, jog pristačiau dokumentą, oficialiai jo dar nepateikdamas komiteto nariams. Tas buvo padaryta, nusprendus nepradėti oficialių procedūrų, kol negausime iš komisijos teksto dėl EIVT. Norėčiau pasakyti, kad tai yra pagrindų pranešimo dalis. Atsakingas komitetas yra AFET. E, ponas Brok iš Afeto ir ponas Verhofstadt iš Afko yra du pranešėjai šiuo klausimu. Tikimės e, iki vasaros atostogų patvirtinti pranešimą. E, trijose sritise parlamentas gali veikti pagal bendro sprendimo procedūrą. Būtent biudžeto pakeitimas, e, darbuotojų reglamentas ir finansinis reglamentas, kiek tai siejasi su uh, išorės veiksmų tarnybą. Kalbant apie Broko ir Ferhofštato pranešimą ir dabar turint visus komisijos dokumentus, e, pasakysiu, jog kvartete vyko labai intensyvios diskusijos, turiu meni tarybą, komisiją, parlamentą ir vyriausiai galiotinę, taigi ką pasiekėme bei ko nepavyko pasiekti. Labai ilgai iki vakarykščios dienos parlamentas siekė, kad EVT biudžetas būtų susijęs su komisijos biudžetu, tai leistų pasinaudoti puikiai pažįstamomis procedūromis dėl biudžeto patvirtinimo, keitimo bei formavimo. Deja, nebus įmanoma, tą pasiekti. Taryba griežtai atmetė tokį pasiūlymą. Dabar e, gali būti, jog EIVT turės atskirą biudžetą, šeštoj, šeštasis skirsnis biudžete. Šis biudžetas apims tik EIVT administracinės išlaidas o veiksmų išlaidas valdys komisija, taigi parlamentas galės patvirtinti biudžeto įvykdymą EIVT atveju, e, taip pat kaip ir kitų institucijų biudžeto vykdymo patvirtinimus. Ir mes tvirtinsime e, administracinės išlaidas. Ir kas dar aktualu mūsų komitetui, mes biudžeto vykdymo patvirtinimą operacinių lėšų vykdysime tvirtinant komisijos e, biudžeto įvykdymą. Tai gali kelti tam tikrų procedūrinių problemų, e, todėl pasiekėme bendrą susitarimą, kad komisija pateiks parlamentui dokumentą kuriame atsispindės visos su EIVT susijusios išlaidos. E, dar prieš įsibėgėjus biudžeto patvirtinimo procedūrai, tai leis e, parlamentui susidaryti išsamų vaizdą apie EIVT operacinės išlaidas. Dar vienas mums aktualus klausimas – būtent kur yra biudžeto įvykdymo, biudžeto įvykdymo patvirtinimo riba, kadangi keičiasi galios tarp komisijos ir EIVT įvairiose biudžeto formavimo procedūrose, kyla grėsmė prarasti mums aiškę viziją, kaip reiks tvirtinti biudžeto įvykdymą. Uh, Toliau komisija teikia veiksmų lėšas, e, teikia tam tikrus įgaliojimus veiksmams, e, kils nemažai problemų ir sumaišties, e, kadangi galim kai kas įsivaizduoti, jog prarandama atsakomybė, dalyjantis atsakomybę abiems institucijoms. Todėl e, norėtumėme pasiūlyti ir tikėsimės, kad komisija pritars tam tikrų saugiklių sukūrimui. Tai leistų išvengti panašių pasiaiškinimų komitete, kad vienas ar kitas asmuo nėra atsakingas už biudžeto vykdymą dėl neaiškios atsakomybės. Kadangi komisija bus atsakinga už vykdymo e, operacinės lėšas, e, turės įgalioti misijų vadovus ir jie prisim, turės prisimti atsakomybę už lėšų panaudojimą. Toliau vidinė kontrolė. Vakar pasiektame susitarime yra keletas pastraipų apie Olafą bei EVT įsipareigojimus, taip pat valstybių narių įsipareigojimus, padėti Olaf darbuotis. Dar vienas klausimas susijęs su vidiniu auditu su tuo susijęs tekstas man bent jau nėra visiškai aiškus. Manyčiau, kad komisijos ir EIVT vidinis auditas bendradarbiaus vertinant operacinių lėšų panaudojimą. Manyčiau, kad Komisijos vidinis auditas, kadangi ji būtent atsakinga už e, operacinių lėšų panaudojimą, turėtų būti atsakingas už e, įvairiausių patikrinimų, patikrinimus priežiūros e, veiksmus bei delegacijų vadovų veiksmų tyrimą. Formuluotė nėra pati geriausia, manau, apie ją dar reiktų padiskutuoti. Taigi tai yra pagrindiniai klausimai susiję su galimybė užtikrinti tinkamą parlamentinę kontrolę EIVT lėšų panaudojimui. Ke, liko keletas smulkmenų, neverta apie tai šiandien kalbėti, nes čia konsensusas beveik pasiektas. Būtent delegacijų vadovų klausimas. A, kada šie laikini darbuotojai, kadangi juos, jie atkeliaus iš valstybių narių, galės palikti savo postą, ar turės palikti savo postą, bet atsakymai jau pakankamai aiškus, todėl nebūtina gilintis į detalės. Toliau dėl procedūros, jeigu mes e, dirbsime kaip pasiūlė pirmininkas, ir turėsime galimybę teikti e, pakeitimus siūlau pasinaudoti mano pateiktą nuomonę, jos projektu. Tai nėra pati naujausia nuomonės redakcija, bet išversta į visas kalbas ir visi gali su jie susipažinti. Aš asmeniškai pateiksiu keletą pakeitimų, dalis jau yra jums, jūs pasiekė, jų tikslas atspindėti naujausius pokyčius po vakarykščių labai ilgų dėrybų. Dar kart pažymėsiu, mūsų komitetas tikrai sugebės baigti darbą laiku, pasirengti balsavimui Liepos mėnesį. Mūsų tikrai laukia labai daug darbo dėl kitų sprendimo dalių, dėl finansinio reglamento. Manyčiau, šių darbų mūsų komitetas imsis rudenį. Ja, Ačiū, ponė Greslė. Dėkui. Tiesiog norėčiau pasiūlyti, kad kolega Kalfin atnaujintų savo senąją nuomonę Taigi ji nuomonė yra visiškai pasenusi ir e, negalima jos bandyti keisti pakeitimai, tai bus labai sudėtinga procedūra. Pone Kalfin, e, gal e, atnaujintumėte patys savo nuomonę, nes dabartinė jos redakcija naudos neduoda, tik tai sugaišins mus visus. Todėl siūlau jums dar kartą rimtai atsisėsti, atnaujinti savo nuomonę, kad mūsų komitetas neapsijuoktų. Kitos procedūros aš net neįsivaizduoju, neįsivaizduoju, kaip bus galima teikti pakeitimus, atsižvelgiant į naujausius įvykius. Mes, aišku, norėsime vieną ar kitą e, dalį bandyti keisti ir pakeitimų neišvengsime, bet e, e, tie terminai iki penktadienio yra sunkiai įveikiami. Šiandien trečią kartą mes kalbame apie IVT mūsų komitete. Šiaip frakcijos turėtų nuspręsti, ar e, balsuosime dėl brok pranešimo Liepą. Taigi Liepa dar yra toli, turime laiko padirbėti, jūs tuometumėte iš principo atnaujinti savo pranešimą. kadangi e, dabartinė versija mm, neatspindi biudžeto kontrolės poreikių, todėl siūlo padarykite mums visiems paslaugą, atnaujinkite savo dokumentą, jūsų pateiktas paaiškinimas neapima visų naujų susidėrėtų dalykų, taigi padarykite mums visiems paslaugą, supaprastinkite visiems darbus vertėjams, sekretoriatui, parenkite naują dokumentą, dirbsime skaidriai bei tinkamai atspindėsime biudžeto kontrolės reikalus, pavyzdžiui, 3-4 punktas, e, kur kalbama apie komisijos vidinį audito atsakomybę EIVT lėšų patikrinime, kadangi šis auditas puikiai dirba su agentūromis kitomis e, išorinėmis institucijomis. Manyčiau, Biudžeto kontroliai ši tema yra labai aktuali, todėl turėtumėme jai skirti ypatingą dėmesį. Ačiū. Grazie, onorevole Gaier. Ačiū, ponas Gairis. Dankė, prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasitikslinti, jei teisingai supratau, sprendimas bus priimtas Liepos 12. -ąją. Situacija tikrai nelengva iš vienos pusės turime pasirinkti procedūrai, kuri neaišku kokia dar bus ir kuom baigsis, o terminai labai griežti nustatyti. Maničiau, kad visi suprantame, koksai sunkus darbas mūsų laukia. Norime nubrėžti politinius rėmus EIVT, e, institucijos dėl to vakar e, tarsi iš principo susitarė. E, mūsų parlamento prie, sprendimų prieimimo teisės nepribuotos, taip pat biudžetinės, biudžeto kontrolės teisės bus įgyvendintos. Tačiau nepamirškime, kad mūsų dar laukia kiti darbai, kaip kad prie e, darbuotojų reglamento. Tai reiškia, turime laiku pateikti savo komiteto nuomonę dėl brok pranešimo. Tačiau, jeigu buvau teisingai informuotas, Liepos 12 būtų per vėlai, kadangi balsavimas dėl brok pranešimo plenarnėje sesijoje Liepos mėnesį turėtų vykti, taigi anksčiau. Ponas Kalfin e, yra parengęs dokumentą, e, pereisiu prie jo. Dėl svarių priežasčių per praėjusi posėdį apie jį nekalbėjome, laukiame, kol e, bus pateikti visi dokumentai, to dar nebuvo, taigi prie dokumento mm, kol kas nagų nekišome. O dabar mūsų užpuolė e, tokia masė naujovių ir darbų, taigi birželio 11 dienos e, dokumentas ir naujas paaiškinimas, paaiškinamasis dokumentas e, turėtų būti e, paverstas konsoliduotų dokumentų, tai mums leistų, aš tikiuosi, iki penktadienio pateikti pakeitimų, turėtumėme laiko keisti tai, kas mums aktualiausia. Koordinatoriai jau yra parodė, kad sugeba greitai susitarti aktualiaisiais klausimais. Esant reikalui, mes galime parašyti bendrus pakeitimus. Taigi pirmasis klausimas, ar teisingai suprantu, kad Liepos 12 gali būti per vėlai. Antrasis klausimas visiems komiteto nariams Jeigu mes parengsime konsoliduotą dokumento versiją, e, nežinau, ar mums pakaks tiesiog perkopijuoti esamus dokumentus, ir net jeigu mes turėtumėme tokią kopiją, tai būtų gerai, nes leistų pateikti pakeitimus laiku. Ačiū. Tik tai norėčiau pakartoti tai, ką jau sakiau anksčiau. Būtent likus valandai iki šiandienos posėdžio aš gavau informacijos iš sekretoriato, kur buvo teigiama, kad remiantis susitarimu, kuris buvo pasiektas vakar Madride, e, parlamento užsienio reikalų komitetas savo sprendimą ketina priimti šiuo klausimu dėl išorės veiksmų tarnybos Liepos 14 dieną. Tai reiškia, kad nuomonės iš atitinkamų komitetų turi būti įteikiamos prieš tą dieną. Na ir sekretoriatas teigia, kad mūsų nuomonė turėtų būti pateikta Liepos 12. Ir sekretoriato pasiūlymas štai koks buvo, e, norint 12 dieną tvirtinti nuomonės reikėtų iki birželio 25-12 dienos gauti pakeitimus. Taigi tai reiškia, kad šiandieną reikia primti sprendimą dėl to, kokia turėtų būti darbo tvarka, nes, kaip matote, laiko yra labai nedaug ir mums reikia apsispręsti, kaip mes norime toliau elgtis su tuo darbų grafiku, kurį mes dabar turime. Ir panašu, kad reiks veikti labai greitai nebuvo nustatytas pakeitimų pateikimo terminas. Aš nežinau, kodėl mes čia turime taip per galvą veristis. Viskas yra taip neaišku ir neskaidru, tai nes manau, kad su procedūra turėtumėme sutikti. Žinoma, viskas yra labai svarbu. Procedūra yra pernelik reikšminga, kad galėtumėme tiesiog perkopijuoti viską. 23 puslapiai turėtumėme viską išsamei išstudijuoti pasiūlymą, tai reikia iš principo atnaujinti, nes jau pateikimo dieną jis buvo pasenęs. Mes turime tinkamai atspindėti biudžeto kontrolės, biudžeto vykdymo patvirtinimo aspektus. Todėl noriu paprašyti, kad kolega Kalvin, kuris puikiai pasisakė anglų kalbą, galėtų atnaujinti savo dokumentą, nes e, e, Tai leistų mums išvengti beprasmiškų pakeitimų e, teikimo. Jeigu mes dabartinę versiją vadovausimės, man reiks pateikti 30 pakeitimų. Suvokiame, kad mums tos procedūros nepatinka, buvome įtraukti į jas. Tiesiog buvo primesta stambiosios politikos, su tuo turime susitaikyti Mes ne, iš principo net nežinome, koks bus administracinis EIVT biudžetas 10 e, milijonų naujiems darbuotojams, kiek žinome, bet koks tikslus administracinis biudžetas bus paskirtas, e, e, taip pat neaišku, kolega Balčytis, manau, apie tai turės nemažai mums ką papasakoti. Taigi reikia daug ką iš, išsiaiškinti, patikslinti Jeigu mes e, pasiremsime kolegos Galtierį dokumentu, e, bus viskas paprasčiau, 3-4 dalį paprasčiausiai išbrauksime, ten visiškai per klaidą atsirado, aš manyčiau. Taigi turime vis dėlto tą biudžeto kontrolės diskursas įnešti daug aktualiau. Išvengtume beprasmiškų darbų, Mm, biudžeto komitetas savo terminus yra paskelbęs. E, turime sulaukti frakcijų sprendimo dėl brok pranešimo patvirtinimo. Ar mes galėsime mm, balsuoti Strasbūre ar kažkada vėliau ir tai, žinoma, priklausys, nuo to priklausys Kalvino nuomonės patvirtinimas. Pone Greslė, jeigu teisingai supratau, jūs teigiate, kad mes neturėtumėme numatyti pakeitimų pateikimo termino, tokį, kokį jį siūlo dabar sekretoriatas. Ir turėtumėme palaukti biudžeto komiteto posėdžio ir taip pat politinių frakcijų posėdžių. O kolega Kalvin paima pono Galtierį iš biudžeto komiteto pranešimą ir tiesiog už, užrašo savo pavardę virš šio pranešimo. Uh Tai reiškia, kad e, mum, mes išvengtumėme pakei, beprasmiškų pakeitimų, e, šiam praneš, šio pranešimo nereiktų stipriai keisti. Taigi aš siūlau keisti e, patį nuomonės, nuomonės kaip dokumento pagrindo, kadangi tai leisto supaprastintus procedūras. Mes turime svarstyti nuomonę, kuri būt, būtų naujausia, kurie atspindėtų naujausius įvykius. Mes turime e, nuomonę iš e, gegužės mėnesio. Jeigu sekretoriatas jos neatnaujins, mus teks tą daryti per pakeitimus. Aš nenoriu dirbti beprasmiškai, nes retkarčiais ir man patinka patinginiauti. Okay. Pone pirmininkė, jeigu frakcija nusprendžia, kad balsuosime Liepą, kitą savaitę iš karto galėsime paskelbti pakeitimus pono Kalvin atnaujintajam nuomoniai dvi paros ir po to porą dienų apsvarstyti ir trečiadienį galėsime balsuoti plenarnėje sesijoje. Čia problemų nebus. Ponas Kalvin, prašau. You, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mums reikia patvirtinti tą procedūrą, kuri būtų naudingiausia mūsų komitetui. Aš sutinku su ponė Greslė, kad šis dokumentas, ne, šiame dokumente nėra atsižvelgiama į naujausius susitarimus, bet aš manau, kad reikia žengti dar žingsnį toliau nuo dabartinių susitarimų E, jūs puikiai žinote, kad ir aš nelabai esu patenkintas dėl to, kas buvo nutarta vakar, koks buvo sprendimas priimtas vakar ir aš manau, kad mes turėtumėme bent jau savo komitete dar žengti toliau. Tačiau jeigu siūlysime, jeigu par, nuspręsime, ar parengti nuomonę, aš ją galiu pakoreguoti iki šiandienos vakaro. Uh, Tuomet reiks daugiau laiko vertimams užtikrinti, dar reikės komiteto posėdžio vieno, tada reiks laiką numatyti pakeitimams ir tuomet komiteto posėdėje galiausiai jau galėtumėme tvirtinti galutinę versiją. Aš bijau, kad e, pranešimas į plenarinį posėdį pateks be mūsų komiteto nuomonės, jeigu tokią procedūrą patvirtinsime. Aš teigiau, kad ši nuomonė pats pripažįstu, nepripa, ne, neatspindi pastarųjų poslinkių, taigi siūlykime pakeitimus, nes priešingų atveju procedūra bus labai labai suspausta. Mano nuomonė visiškai kitokia, nes ponas Galtieri iš biudžeto komitetos būtų susidūrę su panašia problema. Mes, siūlau, mes siūlome išvengti papildomų dokumentų ir vertėjams reiks versti vieną dokumentą dviems komitetas. Taigi biudžeto komitetas štai ką nusprendė. Jeigu bus nuspręsta frakcijoje jose balsuoti e, Strasbūre, tai spėsime viską padaryti. Jeigu nebus taip nuspręsta, tai turėsime dar daugiau laiko. Maničiau, būtų tikrai nesažininga pateikti komitetui tokią pasenusią versiją, nors puikiai žinoma, kaip stipriai situacija pasikeitė. Man būtų neprimtina taip elgtis. Aš e, nieko negaliu padaryti dėl pasirinktos procedūros. Aš tiesiog nesuprantu, kodėl senąją versiją reikia keisti būtent pakeitimais ir nesuprantu, kodėl taip reikia daryti. Anche, uh, eh, farsi, siccome, um, quanto... Kągi, aš neoficialiai nušviečiau įvykių eigą, kurią man pristatė sekretariatas, nuo mes galime nuspręsti, kad dėl 8.90 punktų ir trečiojo punkto, kad su kitais komitetais ponas Kalfinas galėtų susisiekti ir pakoreguoti tekstą tam, kad galėtumėme teikti pasiūlymus ir pakeitimus. Ponas Liberatskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs ką tik pateikėte pasiūlymą, kuris, apie kurį ir aš masčiau. Šiek tiek nesusigaudžiau situacijoje, klausydamasis ponios, pono, ponios Greslė ir pono Kalfino, kadangi man atrodė, kad ponia Greslė masto apie vienus dalykus, o ponas Kalpinas kaip nuomonės referentas apie kitus. Ir tiesiog yra čia daug de dezinformacijos. Taigi aš pritarčiau jūsų pateiktam pasiūlymui kad tie, kurie atsakingi už 8, 8 9 ar 10 punktus, susisiektų tarpusavyje ir tada na, pamatysime, kokia yra situacija. Čia kalba eina ne vien tik tai apie biudžeto komitetą, nes yra ir biudžeto kontrolės, ir biudžeto komitetai, kurie turi bendrai priimti sprendimą. Ir aš visiškai suprantu ponios Greslė argumentus, kai teigia, kad nenori to didžiulio darbo atlikti. Čia nėra na, tinginystės koks tai klausimas tiesiog yra ribos mūsų turimos energijos išteklių. Ir aš manau, kad čia vienas tų atvejų, kai tikrai nėra prasminga daryti tų dalykų, kurių nereikia daryti. Ačiū. Išklau, išklaukykime pono Balčyčio. Tai yra devintasis punktas, taisomasis biudžetas. Pone Balčytė. Ačiū gerimas pirmininkė, E, Gerimi kolegos, iš tikrųjų galbūt man šiek tiek lengviau yra kalbėti dėl taisomai biudžeto, todėl kad praktiškai yra viena suma, tai yra 9 milijonai 500 tūkstančių eurų, kuri yra skirta 2010 metam. Ir šita suma, jinai yra suskirstyta į dvi tam tikras kategorijas, tai yra piniginė lėšų suma 8 milijonai 870 tūkstančių yra finansuojama iš papildomų valstybės narių įnašų, kurie apsiskaičiuoja procentais nuo valstybės narės bendrojo vidaus produkto. Ir kita dalis 645 tūkstančiai eurų yra e, mokesčių pavydalų, kurie ateina iš įvairių mokesčių, kitų įplaukų ir dalis iš pensijinių fondų. Iš tikrųjų, kas buvo paminėta, aš manau, kad nesikerta mano busima nuomonė dėl tos diskusijos, kurią čia dabar kalba už nugaros ponė Greslė su Kalfinu. Tai eina kalba apie tai, ką mes ir anksčiau kalbėjom ir ką aš turbūt e, noriu dar kartą pasikartot labai trumpai. Aš e, manau, kad būtina pažymėti, kad yra 2010 metų biudžete numatyta įdarbinti 1625 darbuotojus. Ta dalis eis iš komisijos 1114 e, persikels ir dalis 411 persikels iš tarybos darbuotojų ir 100 bus įkurta naujų darbo vietų. 2010-aisiais e, administracinės išlaidos, mano paminėtos, bus finansuojamos iš komisijos biudžeto ir tai yra logiška. O nuo 2011 m. sausio 1 dienos išorės veiksmų tarnyba turės atskirą skyrių. Kaip mes ir taip pat buvom sutarę ir tas išliks, e, matyt, viena iš principinių uh, E, tokių nuostatų. Todėl aš manau, kad e, mano nuomonėje turėtų būti tokie pagrindiniai aspektai, dėl kurių mes čia esam nekartą pasisakę. Tai būtinybė sustiprinti parlamentinę priežiūrą, įgyvendinant bendrąją užsienio ir saugumo politiką bei ES išorės veiksmus. E, antra, tai yra biudžetinio savarankiškumo užtikrinimas, siekiant sklandaus tarnybos veikimo, numatant atskirą biudžeto skyriaus sukūrimą, kaip aš buvau paminėjęs jau prieš tai. Taip pat administracinių ir veiklos išlaidų atskirimas už veiklos išlaidų panaudojimą, finansinė skutomybė kaip ir iki šiol tektų komisijai. Taip pat būtina užtikrinti parlamentinę biudžeto kontrolę biudžeto įvykdymo patvirtinimo atžvilgių, taikant tokią pačią privalomą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą administraciniams išlaidoms, kaip yra taikoma dabar komisijai. Ir taip pat būtinybė užtikrinti biudžeto neutralumą, vengti e, išorės veiksmų tarnybos užduočių funkcijų išteklių dubliavimo su kitomis ES e, ir panašiai institucijomis. Tai aš manau, kad tokios nuomonės principą tikrai jisai būtų priimtinas ir aš galėčiau pateikti ją vertimui ir tada mes galėtumėm įsi, įtilpti tuos terminus, kurie čia bus numatyta ir dėl kurių bus susitarta. Grazie. Se non ci sono interventi. Ačiū. Jeigu nėra norinčių pasakyti, galime, galime perti prie kito darbo atveikės punkto. Tai yra Europos išorės veiksmų tarnybos tarnybinės nuostatos. Pone Hercog, jos nėra, ponas Gairis. Ja. Aš ne, ponė Hercog, pabandysiu ją pavaduoti. Sudėtinga bus ją pavaduoti vien dėl to, kad ponios Hercot dokumentą gavau likus nedaug laiko iki posėdžio pradžios, negalėjau jo išmokti mintinai, todėl pabandysiu, kaip geriau sugebėdamas jį pristatyti. Rašant dokumentą buvo vadovaujamasi mūsų komiteto gairėmis dėl darbuotojų reglamento. E, mes tokius, tokias gairės buvome aptarę anksčiau. E, Pone Hercog per praėjusią posėdį šią temą palėtė. Šiandien ji pateikė dokumentą, kuris iš principo atspindi svarbiausia, e, svarbiausius komiteto reikalavimus. Esminis klausimas, kaipgi mes EIVT e, darbuotojų lojalumą e, užtikrinsime Europos Sąjungoje. Tas bus paprasčiau padaryti su ES pasamdytais darbuotojais, nei su nacionalinių valstybių pasamdytais darbuotojais. Pone Hercog bandė e, nubriežti labai aiškias atsakomybės grandinės. Tai leistų e, atsakomybės ir biudžeto vykdymo patvirtinimo klausimais mm, pasiekti daugiau aiškumo. Reikia žinoti, kokia bus hierarchijos grandinė, atsakomybės grandinė EIVT, kas bus už ką konkrečiai atsakingas ir kur kas kompetitingas. Ketvirta A konstatuojamoji dalis naujoji įvesta Ten pabrėžiama darbuotojų reglamento svarba užtikrinant tarnautojų bei darbuotojų savarankiškumą, nepriklausomumą bei jų lojalumą Europos Sąjungai, bei kad jie neliktų atskaitingi juos delegavusioms valstybėms narėms, ar konkrečiai valstybei nariai. Atsiprašau, neteisingai suformulavau, sako kalbėtojas. E, taip pat norima e, pabrėžti, kad reikia išvengti e, nesusipratimų dėl atskaitomybės ir atsakomybės. Taip pat aptariami disciplinos, darbo etikos klausimai, tarnybiniai klausimai, ką reiks daryti su lojalumo pasiskirstimu tarp e VT darbuotojų. Visi šie klausimai aptarimi e, ponios Hercog dokumente. Geier, pasiema. Ačiū, ponia Gairi. Dabar galime perėti 11, 12 ir 13 punktų. Ponas Rivelinė yra nuomonės referentas. Vietojo šiandien pasakys ponia Greslė, kuri kalbės dėl 11 punkto, tai yra tarybos reglamento 1605-2002 metų dėl Europos bendrijų bendram biudžetui taikomo finansinio reglamento dalinio pakeitimo dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Prašau. Ja, vielen Dank. Ich muss den Kollegen Rivellini entschuldigen. Turiu atsiprašyti pono Rivellini vardu jūsų visų, taigi biudžeto formavimas išplaukė iš bendros, bendro mūsų matymo, bendro biudžeto formavimo konstrukcijos. Mums reikia aptarti tris svarbiausius e, aspektus. Be finansinio reglamento EIVT nebus e, veiksminga institucija. E, pirmasis straipsnis pateiktas visi visiems trims finansinio reglamento pakeitimams. E, reikia viską pakeisti vieną kartą ir visam laikui. Mes norime į, į šį pakeitimą sutraukti visas Lisabono sutartė minimas institucijas, tarybą, vadovų tarybą ir EIVT, nors ji nėra institucija, kaip kad e, apibrėžė sutartis pabandysime su ponu Rivelinį dar viską iki galo suderinti, kadangi prie šio klausimo teks ne kartą grįžti. Žinoma, mes nenorime skelbti karo nei mm, Europos e, ministrų tarybai, nei vadovų tarybai, tiesiog mm, reikia galų gale atlikti tuos darbus. Toliau kompetencijų uh, tas, tam tikras supainiojimas EIVT rėmose. Reikia tas e, kompetencijas kaip įmanoma geriau atskirti. Tai reiškia, EIVT e, e administruos operacinės komisijos lėšas trečiosiuose valstybėse. Čia tikrai daug abejonių ir kritikos kyla turime atskaitomybę tinkamai apibriežti siūlau, kad į reglamentą įrašyti, kad e, būtų institucija atskaitinga ir mums dėl šių lėšų panaudojimų. E, komisija turėtų pateikti kasmetinę ataskaitą dėl lėšų panaudojimo delegacijose Mums šis klausimas yra labai aktuolus. Taryba šį reikalavimą savo svarstymuose išbraukė. Mes norime, kad jis būtų. Taip pat norime, kad ataskaitos būtų rengiamos rimtai ir atsakingai. E, siekis yra toks, kad gautumėme mes tas metinės ataskaitas ir jos būtų gerai parengtos. E, suvokime, kad delegacijos vaid, e, administruos milžininkas lėšas 10 procentų visų vystomojo bendradarbiavimo lėšų. Prisiminkime, e, kas e, vyksta Afganistane ir ten es ambasadoris, manau, būtų mums įdomus žmogus pasikalbėti. Taigi, audito reikalavimai turėtų būti labai griežtai įtvirtinti, atskaitomybės reikalavimai taip pat. Toliau kiekvienam specialiajam įgaliotiniui, e, kiekvienas specialius įsigaliotinis e, turėtų tinkamai atsiskaityti apie savo panaudotas lėšas, kad apskaita būtų tinkamai vykdoma. Taip pat man kilo keletas minčių ką reiks daryti su ambasadoriumi, jeigu jo darbais e, ponė Ešton bus nepatenkinta, e, kokiomis sąlygomis e, bus galima keisti situaciją. Aš parengiau keletą pasiūlymų su tikslu, kad komisijos įtaka ambasadoriui, kuris iš principo bus ne komisijos darbuotojas, būtų padidinta. Taip pat reikia išvengti atsakomybių išplaukimo, kuomet neaišku, kas už ką yra atskaitingas. Toliau turėtumėme sustiprinti valstybių narių atsakomybę. Ir ta atsakomybė turi nelikti tik popieriuje, ji turi būti įgyvendinima realiai. Negali būti, kad e, e, kažkoks neaiškus, kažkoks ambasadorius e, dirbęs S atstovybėje bus paslėptas valstybės narės ambasadoje Šiaurės Korejoje ir gausi diplomatinį imunitetą. Tai yra kažkoks košmaras mums visiems. Kai kurie kolegos mano, jog biudžeto patvirti, vykdymo patvirtinimas e, yra geras, toks koks yra popieriuje, bet e, manau, jog mums reikia realių darbų, realių galimybių išsiaiškinti, kur kokios lėšos buvo panaudotos. Turime e, užtikrinti realų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesą. Taip pat uh, ką reiks daryti su laikinaisiais darbuotojais. Turime viską sutvarkyti taip, kad jų veiksmus būtų galima tinkamai prižiūrėti. Toliau norėčiau konstatuoti, kad jeigu mes praktikoje atsisakome biudžeto įvykdymo patvirtinimo teisių, turėtume gauti naujų įgaliojimų, būtent formuoti EIVT biudžetą, mes nekartą apie tai kalbėjome, balsavome už, būtų džiugu ją regėti dokumente. Kitas aspektas, vienas iš nedaugelio, kam ne iki galo pritariu, manyčiau, kad jei komisijos vidinis auditas audituos ir EIVT, tai reikia kompetitingo žmogaus ar kažkokio skyriaus, kuris žinotų visą situaciją EIVT, žinotų viską, kas e, vyksta su operacinėmis lėšomis, su administracinėmis lėšomis. Dar yra keletas smulkmenų, apie kurias gal ir reiktų pakalbėti, bet e, gal nėra laiko, aptariau svarbiausius klausimus. Žinoma, viskas priklauso nuo politikų sprendimo, nuo to, kada taryba savo reglamentą patvirtins. Aš tikiuosi, kad birželį dar spėsime pirmąją redakciją pateikti, o po to e, reaguosime į tarybos reglamento pasiūlymą, per, surenksim, spręsime viską per pirmąjį svarstymą arba per antrąjį. Maničiau, svarbiausia rasti konsensusą, dar e, darbuojusi ties vykdymo nuostatomis, ypač ties klausimų, kaip užtikrinti ES ambasadoriaus atsakomybę, kad jis iš tiesų suvoktų, kam dirba. Taigi tokie būtų pagrindiniai aspektai. Ačiū. Grazie. Ha trattato tutti e tre. Ačiū labai. Visi darbo atvarkės trys punktai buvo pristatyti, kiek suprantu, ir 11, ir 12, ir 13. Ar teisingai supratau? Atsiprašau, gal pereisiu prie 13 klausimo, kas trejus metus vykdoma finansinio reglamento peržiūra. Šis klausimas iš tiesų yra įdomus, nes mes ten turėsime daugiausia galimybių ir e, bus daugiausia galimybių supaprastinti darbus ir palikti e, tam tikrus nuobačius darbus nuo šalyje. Šiaip yra labai geri pasiūlymai. 180 e, straipsnių yra, 90 iš jų yra mm, peržiūrėta, išdėstyta nauja redakcija pakeista. Taigi išdėstymas nauja redakcija mm, ką tai reiškia pagal tarp institucinį sustarimą. Mes galime kalbėti tik apie tos straipsnius, kuriuos e, nauja redakcija išdėsto e, savo pati komisija, tai vadinamoji recast procedūra. Galime, aišku, diskutuoti, ar visi straipsniai paliesti, ar ne. Nuo viso to priklauso ir trečiasis žvilgsnis biudžeto finansinio, atsiprašau, reglamento peržiūra po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Ir je, jeigu e, mes apsiribosime tais e, pakeistais straipsniais, galėsime Lisabono sutarties dalį į Lisabono sutarties dalį susikon, susikoncentruoti vėliau pabaigoje šiuo metu aš e, to negaliu padaryti, nes tai reiškia, kad negalėsiu aptarti tam tikrų straipsnių pagal kas trejus metus vykdomą finansinio reglamento peržiūrą. Iš principo, čia yra pakankamai ilga procedūra. Mes norime bendradarbiauti pagal 51 straipsnio procedūrą, kad būtų viskam vienas pranešimas rengiamas. E, tai yra geriausias būdas, būtent kad biudžetas, biudžeto kontrolės komitetas e, kalbės apie tą patį, taigi dokumentai iš principo turi e, kalbėti apie tos pačius dalykus. Maničiau, šis 51 straipsnis parodytų, kad komitetai puikiai sugeba bendradarbiauti, nepamesdami iš akies, kas yra kuriam svarbiausia. Maničiau, iki metų pabaigos pirmąjį svarstymą įgyvendinsime, rudenį galėsime stipriai išjudinti visus darbus problemų kyla dėl to, kad reiks vykdomasias nuostatas e, renkti tuo pat metu kaip ir mm, patį dokumentą. Lisabonos dalis gali palaukti, kadangi ten dėstyti dalykai jau suderinti su komisija ir e, dėl jų nekyla didelių problemų su komisija. Koks toks yra darbo planas šią akimirką. Praėjusi kartą e, puikiai bendradarbiavime su kolega Pero, kuris e, tapo beje Slovenijos premjeru, mm, bendradarbiavimo sėkmingai, manau, tęsime tą patį su kitais kolegomis, turime stengtis e, per peržiūras finansinį reglamentą padaryti paprastesnį ir aiškesnį, taip pat man labiausia rūpi priedų ir mokslinio tyrimo supaprastinimas. Turime siekti, kad specialiems fondams e, skiriamos lėšos būtų paprasčiau panaudojamas. Kiekvienas e, specializuotas fondas iki šiol e, rašė savo taisyklės. Mm, mes norime tą pakeisti, bandome keisti Na pavyzdžiui, kad po iš ankstinio finansavimo būtų dėlspinigio ar palūkanų atsisakyta ir jeigu to nebus padaryta, tai reikia žmonių, kurie galės viską tinkamai surinkti. O šiaip mes vis dėlto norime sumažinti biurokratiją, supaprastinti visas procedūras, ypač mokslinio tyrimų finansavimui. Jau ilgus metus su komisija diskutuoju šiomis temomis ir nu, tikrai labai nuliūsiu, jeigu nepasieksime to, ko norime, jeigu nepavyks susitarti, tai reiškia, kad vėl turėsime tokius tekstų, kur, tekstus, kurių niekas nesupras ir taisyklių, kurių niekas nesuvoks. Pirmininkas, dėkoju. Žonšan, iš biudžeto komiteto. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau grįžti prie tam tikrų klausimų, kurie buvo paminėti ponios Greslė. Jos pasisakymė. Pirmiausia, dėl finansų, finansinio reglamento ir siūlomo pakoregavimo įsigaliojus Lisabonos, atsiprašau, įdėgus išorės veiksmų tarnybą. Pone Greslė visiškai e, teisingai prisiminė komisijos pasiūlymą, kalbant dėl e, patikimumo patikrinimo, patvirtinimo. Tai yra tam tikra gairė orientacija, kuri buvo aiškiai išdėstyta komisijos ir atitinkamas generalinis direktoratas e, išdėstė informaciją siekiant padidinti delegacijų kontrolę bendrai. Taryboje šis pasiūlymas dėja buvo susilpnintas, nes grįžome prie tokių formuluočių, kurios e, tikrai nebuvo nežinomos, naujos, kalbant apie generalinių direktorių, parmą generaliniams direktoriams, kurie deleguoja pareigūnus. Tačiau tokia formuluotė jokių būdų mums nėra primtina, taigi mes sveikiname parlamento norą teikti pasiūlymą ir sustiprinti kontrolės sistemas ir delegacijų vadovų skirimo taisyklės per patikimumo patvirtinimo procedūrą. Dabar perinant prie konkrečių atsakomybės sričių laikiniams agentams, mes detaliai iš teisinės pusės peržėjome situaciją prieš keldami, prieš, gav, prieš gaudami parlamento klausimus ir padarėme išvadą, kad e, buvusiems laikiniems agentams ar nacionaliniams diplomatams, kurie dirbo tarnybose, kad juos būtų galima e, vėl integruo, reintegruoti į nacionalinį diplomatinį korpusą. Reikalingos e, atitinkamos taisyklės po to, kai jie baigę darbą išorės veiksmų tarnyboje, po to jie gali įsilieti į nacionalinės diplomatinės tarnybos ir mes galime pateikti daugiau informacijos apie tai. Dėl vidaus auditoriaus yra panaudota formuluoti, Ir vakar e, Europos parlamento atstovo in iniciatyva buvo galiausiai pasiektas susitarimas. Tai yra tokia formuluotė, kuri mūsų manimų netmeta galimybės, kai nebūtinai sprendimo būdu būtų galima susitarti, kad tarnybos vidaus auditorius galėtų būti ir komisijos e, vidaus auditoriumi tos nuostatos, kurios buvo aptartos vakar Madride sprendimo projekte, buvo pagristos bendradarbiavimu, tačiau e, bendradarbiavimas būtų sklandesnis, jeigu tarnybos vidaus auditorius taip pat būtų ir komisijos vidaus auditoriumi. Taigi tai tikrai ta, ta galimybė tikrai nėra atmetama, būtent kad komisijos vidaus auditorius galėtų teikti paslaugas ir tarnyboje. Dabar dėl darbų e, grafiko. Komisija čia ir kitose Europos parlamento institucijose, tarnybose, komitetuose teigė, kiek komisijos manimų svarbu priimti sprendimus greitai tam, kad tarnyba galėtų pradėti eiti pareigas kuo galima greičiau, tikėtina gal net rūdienį, nes ir taip jau užsitęsė procesas. Ir norėčiau priminti, kad partneriai trečiosiuose valstybėse tikrai labai laukia, kuomet galiausiai ta tarnyba bus įsteigta ir jau ilgą laiką lukuriuoja ir tampa šiek tiek nekantrus. Ir tai kenkia tarnybos patikimumui, jeigu galiausiai dar bus vilkinamas tarnybos įkūrimo procesas. Na ir pagal teisės aktus ši tarnyba turi pradėti darbą gan greitai. Taigi keletą žodžių dėl tos trimetio reglamento peržiūros. Pirmiausia, tai yra trimetė peržiūra, kaip minėjau, tai yra taip pat naujoji redakcija. Ką tai reiškia? Pirmiausia, yra pateikiamas pasiūlymas dėl pakeitimo, e, jeigu tai yra tiesiog tik nauja redakcija, nėra susijusi su esminiais teksto pakeitimais, tuomet pakeitimai nėra esminiai. Tačiau šiuo konkrečiu atveju, dar kartą pakartosiu, tai yra peržiūra, tai nėra nauja redakcija. Ir mums atrodo, kad parlamentas pagal savo darbo tvarką e, turėtų teikti pakeitimus ir tuomet komisija apsisprendžia, ar jį pritarė tiems pakeitimams ar ne. Dabar pereisiu prie partnerys tarp finansinio reglamento bendrai santykio su sektoriniais finansiniais reglamentais, šakiniais finansiniais reglamentais. Turėjau galimybės komisijos nuomonę išsakyti šiuo klausimu jau ir anksčiau ir tuomet teigiau, kad komisija daug dėmesio skiria tam, kad būtų užtikrintas testinumas ir darna tarp bendrojo finansinio reglamento ir tų sektorinių finansinių reglamentų, kurie yra siūlomi. kurie siūlomi jau vėlesniuose proceso etapuose, kai yra nau, rengiamasi naujoms finansinėms perspektyvoms kaip jau sakiau šiandieną biudžeto komiteto kolegoms. Ir beje, biudžeto komitete ponas Dombrovskis pateikė labai daug aiškios informacijos kolegoms šiuo klausimu. Jis atkreipė kolegų dėmesį į tai, kad reikia laikytis pagrindinių principų kurie yra išdėstyti finansinėme reglamente. Ir mes darbą organizuojame tokiu būdu. Biudžeto generalinėme direktorate, kad kai jau yra parengtos tos sektorinės taisyklės, jos turi atitikti bazinį finansinį reglamentą. Ir aš manau, kad tai ką ką tik pasakiau, tikrai šiek tiek nuramins ponę Greslę ir kitus šio komiteto narius. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Dabar galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. Dėl sunkumų, su kuriais valstybės narės susiduria, kurdamos 7-13 metų planavimo laiko tarp struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės e, sistemose. Roland Romaja yra atvykęs, o po to žodis bus suteiktas pranešėjai pono Liberatskį. Pirmą kalbės ekspertas. Thank you. Yeah. Um, I'm going to... Ačiū. Trumpai pristatysiu Jums studiją, kuri buvo atlikta per pastaruosius šešis mėnesius įvairiose politikos rytyse. ES kalba eina apie struktūrinius fondus ir konkrečiau apie sunkumus, su kuriais susiduria valstybės narės, bandydamos parengti plan sistemas 2007-2013 metų laikotarpiui, programiniam laikotarpiui. Labai trumpai, pirmiausia, tos keturios rytys, kurias paliesiu. Tikslai, šio, šios studijos tikslai, metodai, kuriuos taikėme studiją rengdami, išvados ir galiausiai, rezultatai ir galiausiai išvados bei rekomendacijos. Na ir pradžioje mūsų buvo paprašyta peržiūrėti valstybių narių situaciją, sunkumus, su kuriomis jos susiduria ir taip pat e, rasti sprendimų. Na, daugiausia dėmesio buvo skiriama sunkumams, su kuriais yra susiduriama valstybėse narėse, tačiau buvo mūsų paprašyta nustatyti, kuriuose srityse būtų įmanoma pagerinti situaciją, kažką pakeisti struktūrinių fondų valdymo kontrolės rytyje ateityje. Na ir labai trumpai, kokie yra motyvai, kodėl valdymo ir kontro, valdyme ir kontrolėje sutinkami sunkumai buvo analizuojami. Na ir pagrindinė problema matyti yra ta, kad uh, parlamentas ir komisija mato, kad e, duomenys dėl atitikimo ir atitiktas pritaikymo procesas yra šiek tiek per lėtas. Operatyvinėse programuose jas įgyvendinant pažanga yra e, per lėta. 9 metų lapkričio mėnesį tik 75 procentai sistemų buvo patvirtinta. Dėl to tai turėjo įtakos ir mokėjimams valstybėms narėms. Jeigu pažvelgtumėme į 9 metų pabaigos situaciją, mokėjimų situaciją, pamatytumėme, kad mokėjimai buvo kur kas mažesni nei lyginant su ankstesniais programiniais laikotarpiais, lyginant antruosius metus ankstesnėme programinėme laikotarpė, su devintaisiais metais, tai yra tretieji programinio laikotarpio metai, matome, kad e, skirtumų yra, mokėjimai vyksta kur kas lėčiau, teikiant paramą pagal struktūrinius fondus. Taigi, kaip mes e, rengėme studiją, buvo atlikta daug tyrimų, Europos komisija mums pateikė nemažai duomenų apie valdymo ir kontrolės sistemų vertinimus valstybėse narėse. Buvo atliktas ir akademinis darbas darba šioje srityje. Na, o po to atlikome tyrimą. Valstybių narių audito institucijose, 47 audito institucijos, iš 25 valstybių narių atsakė į mūsų klausimyną, taip pat rengėme pokalbius, interviu šešiose valstybėse narėse - Bulgarijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Latvijoje ir Portugalijoje. Ir ta maža žalia lentelė puslapio apačioje rodo, kad um, buvo sureaguota gan palankiai, daug audito institucijų sureagavo, daugiau kaip 50 procentų, 93 procentai valstybių narių sureagavo, 27 procentai visų sistemų buvo apžiūrėtų. Taigi, kokie buvo pagrindiniai mūsų klausimai, kuriuos uždavėme tuose klausimynuose ir pokalbiuose. Pirmiausia, kokia yra dabartinė patirtis dėl um, reglamento, kuriančią sistemas, ar yra laikomasi tų reglamentuojančių taisyklių, taip pat e, kokios organizacinės struktūros yra naudojamos, kaip jos yra valdymo, valdomos, valdomos audito institucijos ir taip toliau, kokia yra patirtis su pačiais veikėjais, žmogiškaisiais ištekliais, kurių reikia tam, kad sistemos būtų tinkamai gyvendinamos, taip pat kokiomis priemonėmis, informacijos valdymo priemonėmis yra naudojamasi. Na ir galiausiai dar du bendresnio pabudžio klausimai buvo užduoti dėl to, ar yra pasiekta pusiausvyrą dėl struktūrinių fondų kontrolės ir sanglaudos politikos turinio ir galiausiai kokios galėtų būti rekomendacijos vėlesniam programiniam laikotarpiui po 13 metų. Na ir šis dokumentas. Mes bandėme trumpai pristatyti savo pagrindinius rezultatus šioje skaidrėje ir pirmiausiai tas reguliavimo e, e, pagrindas. Tos taisyklės. 52 procentai respondentų iš audito institucijų susiduria su sunkumais, esminiais ar mažesniais. 15 procentų, 15 procentų tie sunkumai yra susiję su užtrukimais, programų gyvendinimo vilkinimais. Na ir pagrindinė priežastis šiame e, taisyklių reguliavimo pagrindo kontekste yra tai, kad reikalavimai nėra darnus, yra kažkokiu tai spragų. 60 procentų respondentų būtent mums akcentavo šią problemą. Dabar kalbant apie organizacinę tvarką, audito ir tvirtinimo institucijų įsteigimas. Tai yra tas rytis iš visų mūsų paliestų sričių, kur rezultatai yra pozityviausi. 45 procentai respondentų teigė, kad sunkumų sutiko ir tie sunkumai dažniausiai yra susijęs su naujų institucijų įkūrimu ir įdomu tai, kad pavyzdžiui vengiant intereso konfliktų tarp įvairių struktūrinių fondų elementų, čia panašu, kad problemų nekyla ir per šį programinį laikotarpį mažiau dėmesio buvo šiai problemai skiriama nei anks, per ankstesnį programinį laikotarpį. Dabar kalbant apie veikėjų žmogiškuosius išteklius, kiek personalo narių reikia tam, kad sistemos būtų valdomos, tvarkomos ir kokia yra jų patirtis, darbo kokybė. Vėlgi, dauguma respondentų iškėlė tam tikrų problemų, 40 procentų jų susidurė su ne, ne, nežymiais sunkumais, kiti akcentavo svarbesnius sunkumus dėl įgyvendinimo ir mokėjimų. Čia matyt pagrindinė priežastis mūsų labai nenustebins. Problema kyla dėl personalo skaičiaus, maždaug 70 procentų respondentų pažymėjo, kad trūksta personalo. Ir pokalbiuose buvo dažnai teigiama, kad atsižvelgiant į ekonominę krizę, dažnai administracijose trūksta personalo, tačiau kontrolės reikalavimai yra susiję su papildomais žmogiškais ištekliais, taigi tiesiog netitinka uh, poreikiai ir pasiūla. Dabar kokios komunikacijos sistemos buvo naudojamos, organizacinės sistemos, čia rezultatai yra negatyviausi, du trečdaliai respondentų pažymėjo, kad jie susiduria su problemomis, ketvirtadalis su, su rimtais sunkumais. Na ir čia pagrindinė priežastis yra naujos informacinės sistemos sukūrimas ir informacija ataskaitoje yra suskirstyta į dvi grupės - informacija iš naujų valstybių narių ir iš senųjų. Ir personalo ypatingai trūksta matėme naujosiose valstybėse narėse. Dabar, kalbant apie bendrasias išvadas, mes uždavėme klausimą ir taip pat pokalbiuose palėtėme šią temą. Būtent ar yra manoma, kad tas disbalansas tarp kontrolės ir turinio uh, yra problematiš, problematiškiausias rytis ir iš mm, gautų rezultatų, iš diskusijų susidarėme įspūdį, kad reikalavimai yra daugiausiai susijęs su kontrolės klausimais ir tai sukuria tam tikrą atotrukį nuo, nuo paties turinio. Na ir konkretūs klausimai, konkrečios problemos, kurios buvo paliestos yra finansinės kontrolės reikalavimų našta naudos gavėjams ir kartais sunku pasiekti pažangos inovacijų srityje dėl tam tikrų komplikacijų susijusių su kontrolė. Na ir bendrai kalbant, 70 procentų respondentų mano, kad struktūrinių fondų valdymo srityje reikia daugiau dėmesio skirti uh, atitikimui daugiau nei konkrečių programų tikslų pasiekimui. Na ir galiausiai beveik visi respondentai pažymėjo, kad reiktų spręsti šias problemas ir numatyti supaprastintas procedūras tam, kad e, valdymas, kontrolė būtų labiau integruoti. Ne dar vienas klausimas, kuris buvo paliestas, irgi yra labai svarbu šiame kontekste. Būtent, kad nereiktų dramatiškai iš esmės keisti situaciją. Tie pokyčiai turėtų būti palaipsniniai ir kadangi daug pastangų buvo įdėta kuriant sistemą šiam programiniam laikotarpiu, reikia labai atidžiai apsvarstyti, kaip būtų galima dabar tobulinti šią sistemą. Ir matyt, paskutinė mintis, kuri išplaukė iš mūsų tyrimo išvadų, būtent e, į kurias sritis reiktų daugiausia atkreipti dėmesio, reiktų aiškesnio, tikslesnio tikslesnių taisyklių, kad ne, ne, ne per dėm dideli pokyčiai būtų numatyti per einamąjį programinį laikotarpį. Taip pat reikia išspręsti tam tikrus e, nesklandumus. Na ir kokios galėtų būti rekomendacijos. Tais klausimais, kur daugiausia dėmesio, kurie daugiausia buvo paliesti mūsų diskusijose, pirmiausia, tai proporcingumo klausimas. Proporcingumas yra bendrame reglamente yra tam tikros išlygos numatytos reikalavimuose, kai kalba eina apie smulkės programas, bet na, pažvelgia į duomenis ir pasikalbėję su valdymo valdytojais, kurie valdo e, nedidelės programas, mes pamatėme, kad tik labai nedaug programų pasinaudoja tomis išlygomis. Na ir tos programos, kurios patenka, yra mažiau nei 750 tūkstančių eurų ir tik 25 procentai e, gauna naudos iš tų išlygų. Dėl to, kad jie negauna, negali e, reikalauti lėšų pagal antrąją, pagal antrąją etapą. Taip pat buvo daug e, diskutuojama ir apie kontrolės ir audito integravimą horizontaliuoju lygmeniu. E, matyt, tai yra tas uždavinys, turėtų, kurio turėtų imtis valstybės narės. Ir mums susidarė įspūdis, kad daug dubliavimosi, mato, dubliavimosi matome, o reglamente yra daromas skirtumas tarp skirtingų uždavinių sertifikavimo ir audito institucijų, regioninių, nacionalinių lygmenių ir dėl to kyla įvairių interpretacijų ir dubliuojasi tos kontrolės tam tikrais atvejais ypatingai jeigu valstybės narise egzistuoja įvairių funkcijų įvairiais lygmenimis. Pavyzdžiui, jeigu audito institucija yra tik centrinių lygmenių, o valdymo institucijos veikia regioninių lygmenių. Ir ypatingai daug e, komplikacijų kyla teritorinio bendradarbiavimo programuose, kur yra tam tikri scenarijai, kai tos institucijos yra skirtingose valstybėse narėse netgi. Ir dar vienas rytis, kurią palėtėme savo ataskaitoje, tai yra integracija, vertikalioji integracija. Ir pirmoji auditorių patirtis rodo, kad e, audito darbuose yra analizuojami panašus klausimai panašiose programuose, taigi gal būtų galima integruoti labiau e, tuos auditus ir keitėmės nuomonėmis audito rūmais e, šiuo klausimu. Jų metinėje ataskaitoje mes pamatėme, kad yra daug misijų numatyta į valstybės narės, vyksta kasmet, praeitais metais 900 tokių misijų buvo suorganizuota ir mes paklausėme, kiek tų misijų yra bendrojo pobūdžio, įtraukiant ir valstybių narių audito institucijas ar regioninės audito institucijas valstybėse narėse. Mes tiesiog sužinojome, kad e, tokia ši veikla yra labai ribota, dabar yra bandomasis toks projektas rengti tokius bendrus auditus. Uh, Niderlanduose, Čekijoje ir Danijoje tie bandomieji projektai yra įgyvendinami, tačiau daug regioninių audito institucijų ir valstybių narių audito institucijų. E, skaitant jų ataskaitas, kila klausimas, kodėl nebūtų įmanoma apjungti to darbo ir sustiprinti to jau veikiančio bendradarbiavimo ir daugiau bendrų funkcijų numatyti. Na ir visai jau galiausiai kaip būtų galima patobulinti situaciją. Na ir vienas klausimų, į kurį buvo atkreiptas ir parlamento dėmesys, tai kad supaprastinimas ir priemonės patvirtintas 2009 metais, e, priemonės, kurias tvirtinsime šiais metais, nėra susijęs su sisteminiu reguliavimo poveikio įvertinimu. Vyksta šiokios tokios konsultacijos, bet mes manome, kad jos galėtų būti dažnesnės, stipresnės ir dažnai audito institucijų klausėme, kokia jų yra patirtis dėl konsultacijų. Ir trešdalis teigia, kad taip, konsultacijos vyksta, mūsų buvo, nuomonių buvo išklausyta. Dauguma mano, kad na, nebuvo su jais pakankamai konsultuojamasi ar tiesiog nėra jų, jų nuomonė atsižvelgta, kai yra siūlomi, teikiami pasiūlymai dėl supaprastinimo. Ačiū, dabar ponas Liberatskis. Trumpai norėčiau priminti, kodėl paprašėme šio tyrimo. Visų pirma, kyla klausimas dėl struktūrinių lėšų panaudojimo E, mastą. Ir jeigu pagalvosime, pažiūrėsime dabar į tai e, finansinės perspektyvos viduryje, pavyzdžiui, 2003 metais e, jis buvo tas dydis 20 procentų. Ir įdomu pažiūrėti per finansinę perspektyvą ir pažiūrėti, kas nepasikartojo. Ekonominės krizės metu, kuri turi poveikio visų valstybių narių biudžeto politikai. Taigi, galime įsivaizduoti, ko galime tikėtis ateityje nuo 10 iki 13 metų. 12 procentų 12 e, procentų e, klaidų dydis. Na, o gera žinia yra tai, kad 2009 metais pagerėjo tas e, klaidų dydžio rodiklis. Atrodo, kad yra radikalių pagerėjimų. Manau, kad tai yra svarbu šiam komitetui ne tik klaidų dydis, bet ir propor... lėšų panaudojimo proporcija. Taip pat ir e, tikslų siekimas. Įdomu pažvelgti į tezę, kuri buvo pateikta. Tai yra, jeigu, jeigu pažvelgsime į viso to audito pusę, tai kartais reikia ieškoti balanso tarp kontrolės priemonių ir rezultato ir turinio. Komisija aiškiai, aišku, čia vaidina organizatoriaus vaidmenį siekiant tikslų racionaliai panaudojant lėšas. Tačiau, žinoma, mes turime užtikrinti, kad, tai reiškia, kad, kad per didelis dėmesys kontroliai e, neleidžia atsižvelgti į turinio pusę. Dabar norėčiau e, pakalbėti apie pono Blomaerio rekomendacijas keturiose svarbiausiose srityse. Čia galima kalbėti apie nepasitenkinimo dydį. Pavyzdžiui, 42 procentai. Visos pagrindinės keturios rekomendacijos turi šitą bendro. Tai, yra, tai nėra susijęs su e, lėšų panaudojimu. Tai reiškia, tai yra susiję tiesiog tik tai su veiksmingumo padidinimu, reguliavimo aplinkos pagerinimu, užtikrinant, kad taisyklės būtų išdėstytos aiškiai, komunikacijos, bendravimo tarp valstybių narių pagerinimas, e, tarp valstybių narių komisijos ir paramos gavėjų. Taigi rekomendacijos tai reiškia, kad reikia pagerinti darbo efektyvumą ir organizacinę pusę. Biudžeto kontrolės komiteto akimis žiūrint aiškiai matosi, kad reikia, reikia peržiūrėti sistemą, būtent kaip ji visa veikia yra vienas pasitenkinimo šaltinis. Matome, kad dauguma respondentų pritarė tokia idėja 67 procentai respondentų mano, kad sistema gali veikti ir svarbiausių didžiausių didelių pakeitimų nereikia. Reikia ją gerinti, derinti, e, paprastinti, pagerinti reguliavimo aplinką ir gerinti bendradarbiavimą tarp komisijos, valstybė narių ir paramos gavėjų. Jeigu atsižvelgiant į visą tai ir turint galvoje tikslus, kurių siekiame ir šio tyrimo mastą, tai šio tyrimo pagrindu galime atsakyti į klausimus, kuriuos savo keliame. Manau, kad turime pasidžiaugti šiais rezultatais, pasveikinti poną Blomairį ir jo bendradarbius mm, atlikus puikų darbą. Labai ačiū. Pane Greslė. Tikrai įdomus tyrimas. Mm, aš tiesiog esu apstu nustulbusi, kad tiek daug žmonių gyvendina ES teisę, bet nesupranta, ką įgyvendina. E, nemaža dalis mano, kad teisė yra su trūkumais, ar bandantė tai išsiaiškinti, kokie tie yra trūkumai, iškristalizuoti tam tikras klaidų grupės. E, klausimas dėl e, lentelės 32 puslapyje. Mokėjimų klaidų mm, skaičius sumažėjo, bet e, sumų dydžiai išaugo. Taigi dirbame teisingiau, bet e, klaidos daromas su didesnėmis sumomis. Net ta situacija yra su įvairiausiais fondais. Gal galėtumėte pateikti daugiau informacijos ir dabar kokią išvadą, ką reiks daryti, Tai penkis metus skundžiamės dėl struktūrinių fondų, dėl neįsisavintų lėšų, dėl e, to, kaip sunku įgyvendinti europinę teisę, ką mums reikia daryti, kad situacija bent kažkiek pagerėtų. Ačiū. Ponas Geier. Ačiū, ponė pirmininkė. pripažinsiu, kad kilo man problemų su galutinimis e, tyrimo išvadomis. Visi sutarėme, e, kad struktūriniai fondai yra svarbus e, stiprinant sanglaudą. ES yra įtarę patys svarbiausi instrumentai šiam tikslui, kaip jie struktūriniai fondai yra valdomi, žinome iš auditorumo ataskaitų, klaidų yra per daug, o klaidos dažniausia daromos valstybėse narėse. Dabar ponas Bliumair, jūsų institutas klausė valstybių narių ir gavo atsakymų, na gal e, reikia kai ką pripažinti savo e, ir giliau interpretuoti duomenius. Taigi, ar mes galime tą daryti ir e, ar tokie duomenys būtų patikimi. Mm, šiek tiek įžangos. Ne vienas biurokratas nebus patenkintas naujomis taisyklėmis. Kiekvienas tarnautojas apsidžiaugs e, geresnė e, sistema, tač, bent jau garsiai, o savo pagalvos, ką tie Briuseliai vėl savo išsigalvoja. Taigi taip reiktų vertinti kai kurios surinktus duomenis. Tai reiškia, e, jog tarnautojas daro išvadą, keičiantis taisyklėmis mano darbas pasunkėja. Manau, tai akivaizdu. Bet koks taisyklių keitimas tarnautojo akimis yra ne pagerėjimas, o papildoma našta. Didelis klaidų skaičius e, diskredituoja ES vieną pagrindinių instrumentų. Neturime E, nepatenkinti klausytis euroskeptikų pasisakymų per plenarinėje sesiją po auditorumo ataskaitos ir žinome, kokios ten galų gal išvados padarytos. Čia naudos iš tų pamastymų nedaug. Manyčiau, kita parlamento darys laikosi kitokios nuomonės. O valstybės narės tuo tarpu sako, nekreipkite dėmesio kontrolę, susitelkite į sukčiavimą iš ties, jeigu aš atsisėdu valstybės narės kėdę, tai iš tiesų aš nenorėčiau būti kontroliuojamas, ypač kaip leidžiu savo e, pinigus. E, kiekvienas e, audito rūmų narys po keleto vynų taurių neoficialiai pripažįsta, jog europiniai pinigai laikomi lengvais pinigais. Aš manyčiau, kad bet kokia kontrolės forma valstybėse narėse bus suvokiama kaip nepatenkinama, neprimtina, nereikalinga, geriau reiktų kontro... naikinti sukčiavimą ir panašiai. Taigi, mm, dar e, labiau mane juokas ima, kaip entuziastiškai, e, kabutėse valstybės narės tyria Olaf e, iškeltas bylas, ir akivaizdu, kad sukčiavimas turėtų rūpėti visiems, ne tik valstybėms narėms. O galų gale mes turime Gordijaus mazgą, kurį perkersime tik dar labiau įsigilinę į supaprastinimo siekį, tai sumažintų taisyklės, turėtų supaprastinti administravimą Aišku, tarnautojams teks prisitaikyti prie naujų taisyklių, šiek tiek dėl to pasinervins, bet o, bendrai taisyklių supaprastinimas supaprastins kontrolę ir gyvendimą. Visi taps laimingesniais. Bet e, galime neišvengti klaidų iš skaičiaus išaugimo, nes problemą iš vienos stalčiaus perdėsime į kitą. Taigi klausimas, ar po tyrimo nesusidaro jums įspūdis iš valstybių norių atsakymų, kad e, pagrindinis atsakymų motyvas būtų toks. Briuselio kontrolė e, mūsų netenkina ir mes jos nenorime. Ponas Balčytis. Kie. Iš tikrųjų, struktūriniai fondai labai sudėtingas uždavinys, ypatingai naujosiom ES valstybėm iškilo, kada prieš keletą metų jos turėjo pradėti daryti tą, ko iš tikrųjų niekada nebuvo dariusios. Ir tą reikėjo padaryti per labai trumpą laikotarpį. Ir natūralu, kad tam, tikrų, tam tikrose sektoriuose ir tam tikrose mm, srityse iškilo tam tikrų o, trūkumų arba informacijos dubliavimosi, arba perdėto reikalavimo atsiradimo. Tačiau šitas laikotarpis buvo neišvengiamas ir aš manau, kad labai yra gerai, kad mes ateiname į naują fazę, kurie aiškiai išsikeliame savo uždavinį, kad šitas taisyklės reikia būtinai supaprastinti. Ir tikrai pritariu gerbimam kolegai Liberatskijui apie tai, kad e, šitą procesą reikia tobulinti ir e, siekti tai, kad iš tikrųjų ateityje finansinės lėšos būtų įsisavinamas žymiai skaidriau ir efektyviau. Kaip tai padaryti? Natūralu, kad tai yra didžiulis klausimas. Šičia išvados yra rašoma, kad būtina įtraukti valstybės narės labiau. Bet aš esu giliai įsitikinęs, kad pačios valstybės narės, jom bus labai sunku pačiom supaprastinti procedūras, už ką ateityje jos pačios bus ir atsakingos. Todėl galbūt reikėtų eiti kitų kelių, suteikiant daugiau ir įgaliojimų, ir daugiau atsakomybės pačiai Europos komisijai atlikti šitą gana sudėtingą uždavinį. Nes tik tai e, Europos komisija, turinti visų 27 ES valstybių tam tikrus probleminius klausimus, procedūrinius dalykus, galėtų iš tikrųjų pateikti pasiūlymus kai kuriom penkiom ar septyniom ES valstybėm, vieną ar kitą dalyką supaprastinti jų pateiktų pavyzdžių. Ir aš manau, kad taip mes galėtumėm iš tikrųjų šitą uždavinį išspręsti, bet Europos komisijos vaidmuo turėtų būti žymiai didesnis. Ačiū labai. Allora, stiamo in ritardo, do la parola per due minuti per le conclusioni al signor Blomeyer. Prego. Tačiau mes vėluojame dvi minutės išvadoms dabar skiriamos kolegai. Ačiū. Nu, na, tiesiog bandysiu atsakyti labai trumpai į tris iškeltus klausimus. Poniai Gresliai, jūs e, prašėte papildomos informacijos, detalios informacijos. E, studijoje yra tos, e, analizė yra pateikiama tam tikros informacijos. Aš dirbau atitinkamoje programoje ir turime nemažai idėjų, minčių, kaip e, ta detalesnė informacija gali būti naudinga. Įplaukų skaičiavimo programos, e, apie tai daug esame kalbėję. Taip pat e, kaštų klausimai, kaip nu, paskaičiuoti konkrečius kaštus. Čia irgi matyt būtų įmanoma pagerinti situaciją nuo pat pradžių. Uh, Įvairios valstybės narės, įvairūs regionai turi savas interpretacijas ir diskusijos vyko gan ilgai, kol buvo pasiektos konkrečios gairės, kurios buvo paremtos bendrų supratimu. Dabar kalbant apie paklaidų e, mastus. Matyt, taip pat yra pats silpniausias mūsų studijos aspektas ir mes turėjome ketinimų šį beitą E, parašyti apie sistemų efektyvumą, ne tik kalbant apie mokėjimų mastus, bet ir tai, kaip greitai pinigai pasiekia naudos gavėją. Ir taip pat e, įvertinant, ar sugebėjome sumažinti paklaidų mastus dėl tų naujųjų sistemų, ar tos naujosios sistemos įrodė savo vertę. Ir matyt, praėjo per mažai laiko. Ir mes paprašėme, kad Olafas pateiktų duomenis, duomenys gavome ir tada galėjome palyginti dėl vystimosi fondo paklaidų lygį, bet tikrai abejoju, ar būtų galima tuo pagrindu daryti bendras išvadas. Bent jau tie duomenys, kuriuos gavome, tikrai neleido mums daryti kažkokių išvadų, teikti, kad taip sistema pasiteisina, kad dabar paklaidų lygis pamažėjo ir taip toliau, ir kokios yra to priežastys. Na, o kalbant apie vilkinimus, kodėl viskas užtrunka ilgiau per, per šį programinį laikotarpį. E, atitikimo įvertinimas vyko gan neseniai, tai galbūt e, nepakankamai turime informacijos apie operacinės sistemas, bent jau dauguma žmonių išsakė tokią nuomonę, su kuriais kalbėjome. Na ir galiausiai paskutinė pastaba. Na, mes tikrai ne, nebandome čia sumenkinti kažkokių tai problemų. Tiesa, kad uh, valdant ir tą programą, kurioje aš dirbu. Tiesa, kad e, visi pokyčiai, ar tai būtų vidutinės ar ilgesnės trukmės, pagerint situaciją. Na, jau kai gerai kažką išmanome, tai yra ramiau, o jeigu yra kažkas naujo siūloma, tuomet nežinome, kaip tai pakeis situaciją. Ir daug struktūrinių fondų valdytojų tikrai siekia tų sauguminės politikos tikslų, bando juos propaguoti ir bando įgyvendinti projektus inovacijų mokslinio tyrimų plėtros rytyje, kurie mato, kad išteklių yra tiek nedaug, kad jie daugiau dėmesio turi skirti kitiems klausimams, kuriems neskiria pakankamai laiko. Taigi aš manau, kad e, yra šioks toks pasipriešinimas dramatiškiams pokėčiams, bent jau mums susidarė įspūdis iš pokalbių. Ir tikrai per, šioje studijoje negalėjome labai išsamei situacijas išanalizuoti. E, kai kurios auditorių išsakytos nuomonės e, klausimynuose, kur mes paprašėme jų ir nuomonės išsakyti, ne tik pažymėti variantus. Jie taip pat išsakė norą supaprastinti procedūrą ir iniciatyvos jų manimų turėtų imtis valstybės narės kad tai nebūtų tik tai Bruselio nuleista sistema, kad tai būtų nacionalinių e, auditorių, regionių auditorių iniciatyva ir valstybių narių e, iniciatyva. Ačiū už pasisakymą. Kitas darbo tvarkės punktas yra Europos audito rūmų specialioje ataskaita dėl EPF paramos veiksmingumo rytų ir vakarų Afrikos regioniai ekonominiai integracijai. Kviečiu pranešėją ponas Tas. Ačiū. Pone pirmininkė, mėly kolegos, labai atsiprašau, kad e, ką tik tai įsilėjau jūsų gretas. Biudžeto kontrolės komitete visą dieną sėdėjau aplinkosaugos komitete, kur balsavome. Na ir norėjau užduoti komisijai, klausimų komisijai, taigi negalėjau išeiti anksčiau. Dabar ta specialioja ataskaita, auditorumų specialioja ataskaita. Ji buvo aptarta per ankstesnį posėdį. Ta ataskaita pristatė auditorumai. Aš tuo metu posėdėje ne, nedalyvavau, nes sirguliavau. Na ir darbinėme dokumente, kurį parengiau, yra pateikiamos auditorumų rekomendacijos tas rekomendacijas reiktų įvesti į kontekstą ir sugriežtinti, ypatingai kalbant apie tai, tas rekomendacijas, kurios susijusios su biudžeto vykdymo procedūra. Aš kalbėjausi su audito rūmais, jų darb, rūmų darbuotojais ir po to su komisijos atstovais. Taigi dialogas buvo gan geras, vaisingas. Komisijos pateikti atsakymai leido man, man pakoreguoti savo pirminės rekomendacijas ir tie e, dalykai, kurie išryškėjo, yra labai aiškus. Audito rūmų ataskaita, konkrečiai ši, yra viena geresnių. Visi skaitydami ataskaitą, aš manau, pasibaisės, kokia yra situacija šioje politikos rytyje, nes tikrai situacija mūsų toli gražu netenkina reikia imtis veiksmų, reikia kažką daryti, nes trūksta papildomumo tarp regioninės ir nacionalinės, regioninių ir nacionalinių bendradarbiavimo strategijų komisijoje. Antrajame punkte aš labai aiškiai teigiu komisijai, kad iki 2010 metų spalio mėnesio informacija turi būti, informacija turi būti detaliai teikiama mūsų komitetui bandant išsiaiškinti, kur yra problemų ir kur reikia imtis atitinkamų priemonių. Ta informacija mums reikalinga. Ir jeigu informaciją gausime 10 metų spalį, tuomet galėsime ją pasinaudoti. Tvirtinant biudžeto įvykdymą kitais metais. Na ir vienas dalykų, kuris aiškiai atsispindi pranešime, ataskaitoje atsiprašau, tai, kad trūksta regioninėse institucijose įsisavinimo gebėjimų rytų ir vakarų Afrikos e, regionuose. Taip pat yra vidinės trukmės vertinimas, e, žiūrint į 11 metus. Ir tai yra labai svarbu komisijai. Tiesiog prašau komisijos atsižvelgti tai, ką sako auditorumai savo ataskaitoje. Yra tikėtina ten sumų, kurios yra numatytos ir jas reiktų peržiūrėti arba sumažinti, arba padidinti, tačiau viskas, aišku, priklausys nuo paties vertinimo. Taip pat labai neramina ir tai, kad daugeliu auditorumų tyrimų atveju nebuvo įmanoma daryti, priimti sprendimo dėl finansinių projektų kiekio. Mes matome ketvirtame, ketvirtame puslapyje, trečiajame ataskaitos priedė apie tai pateiktą informaciją ir Tam gali būti svarių priežasčių, tačiau nemanau, kad galima palikti tai taip kaip be jokių pastabų. Projektų vertinimas turėtų būti pateiktas mūsų komitetui ir tokiu būdu mes galėtumėme įtraukti tą informaciją į biudžeto vykdymo procedūrą, patvirtinimo procedūrą. Ir galbūt būtų netgi geriau, jeigu komisija būtų atstovaujama visuose regioninėse institucijose per delegacijos vadovą. Taip pat kreipiuosi į komisiją ir prašau, kad iki 10 metų gruodžio 1 dienos būtų pateikiama detalė ataskaita apie tai, kaip yra įgyvendinamos audito rūmų rekomendacijos, nes perdėm dažnai auditorumai pateikia gerą ataskaitą su labai praktinėmis rekomendacijomis, kurios dėja nėra vėliau įgyvendinamos ir viskas lieka popieriuje. Ir nėra imam, imamas jokių veiksmų. Dėl to prašau kad komisija iki 10 metų gruodžio 1 dienos pateiktų testinę ataskaitą. Ir šeštoje rekomendacijoje teigiu, ko mes tikimės iš komisijos. Vėlgi, tai į tai verta atkreipti dėmesį, tai yra specialioji ataskaita, kurią, kuri pateko į mūsų biudžeto kontrolės komitetą. Ir ne visuomet yra imamasi veiksmų kitose e, srityse, Taigi aš tai labai susidomėjau. AKR Junktinėje parlamentinėje asamblėje, pavyzdžiui, aš manau, kad reiktų daugiau dėmesio skirti į audito rūmų specialią ataskaitą šiuo klausimu. Man atrodo, kad ir Afrikos atstovų, ir ES atžvilgių parlamentinė asamblėje gali suvaidinti pozityvų vaidmenį. Asamblėje gali skatinti konstruktyvų dialogą tam, kad regioninis bendradarbiavimas rytų ir vakarų Afrikos regionuose būtų sustiprintas, pagerintas, nes tai turėtų būti vienas esminių mūsų tikslų, tam, kad valstybės dirbtų kartu efektyviau ir užtikrintų didesnį regioninį, regioninę ekonominę integraciją. Kai kuriuose Afrikos dalyse tas daroma lengviau nei kitose ir aš manau vis tiek, kad tai yra gan didžiulis iššūkis. Taigi aš esu labai dėkingas už šią specialią ataskaitą. Mes dėl jos e, nebalsuosime, tiesiog perduosime pranešėją, kuris rengs biudžeto įvykdymo procedūros, patvirtimo procedūros pranešimą. Dėkoju komisijos vardu. Direktorius Kvins. Mhm. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai ponui Stas už tai, kad susitiko su mumis. Kaip ir jis, aš taipogi manau, kad e, labai naudingai nuomonė, nu, pasikeitėme nuomonėmis. Pirmiausia, norėčiau visus jūs nuraminti, kad audito rūmų ataskaitos išvados ir e, rekomendacijos mūsų manimų yra labai rimtos. Mes rimtai ją žiūrime ir jau pradėjome testinius darbus e, abiejų regionų atžvilgių. Pasiekėme nemažai pažangos Rytų Afrikoje. Raginome įvairias regioninės organizacijas artimiau bendradarbiauti tarpusavyje ir gerinti darbų koordinavimą. Ir neseniai naują paramą, numat, naują paramą numatėme jiems pagelbė, joms pagelbėti. Ir įgyvendinimas jau pagerėjo Rytų Afrikoje, tačiau Vakarų Afrikoje dėl situacija yra prastesnė. Tai yra tas rytis, kuriai teks skirti prioritetą per ateinančius mėnesius, sprendžiant efektyvumo ir lėto įgyvenimo problemas. Dabar pereisiu prie pranešėjo rekomendacijų ir galiu tiesiog patvirtinti, kaip yra prašoma antrajame punkte, komisija tikrai biudžeto kontrolės komitetui spalio mėnesį pateiks ataskaitą apie tai, kas yra daroma tam, kad būtų padidintas papildomumas tarp regioninių ir nacionalinių programų. Dėl trečiojo punkto patvirtinu, kad vidutinės trukmės įvertinimas kitais metais bus susijęs su įsisavinimo e, gebėjimais ir įmanoma, kad sumos bus arba nukarpytos, arba padidintos, atsižvelgiant į pažangą. Dėl ketvirtojo punkto komisija spalio mėnesį pateiks ataskaitą dėl tų projektų, kurių rūmai negalėjo įvertinti. Dėl penktojo punkto, čia yra klausimas dėl akredituotų delegacijų vadovų, galiu patvirtinti, kad dabar Džibutyje atnaujinome delegaciją, tai yra delegacijos statusą įgavusi atstovybė ir vadovas e, bus atsakingas už tarp, vyriausybin, tarp vyriausybinius e, reikalus. Tai reiškia, kad visos regioninės organizacijos rytų ir vakarų Afrikoje turi konkrečiai paskirtą vietoje gyvenantį e, delegacijos vadovą. Dėl šeštojo punkto patvirtinu, kad komisija uh, šiam komitetui. Gruodžio pradžioje pateiks detalę ataskaitą apie tai, kokie testiniai darbai vyksta po auditorumų ataskaitos rekomendacijų. Ir tik tai pabaigai dar norėčiau patvirtinti, kad mes į tas rekomendacijas atsižvelgėme labai rimtai. Ačiū. Dėkui. Jeigu nėra daugiau norinčiųjų pasisakyti, mes galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra septintasis darbo atvarkės punktas. Bet prieš tai ponia Greslė dar nori pasakyti. Atsiprašau, kad tiek daug kalbų šiandien. Norėčiau kolegai Stas padėkoti, o komisijos atstovų pasisakymas mane nustebino. Uh, kartais, kaip sako, sakė Galilėjo, vis dėlto sukasi ir reikalai juda. Uh, Na, pakivaizdu, kad nesėkmė yra milžiniška, trūkumų daug ir EIVT galės daug ką nuveikti, komisija turėtų pažadėti EIVT padėti, kaip įmanoma labiau. Turėsime stebėti situaciją labai atidžiai, rezultatai labai liūdina, O jeigu mes dar tuos e, sudėtingus reikalus patikėsime visiškai naujai struktūrai, nesitikiu kažko labai gero. Norėčiau štai ko paprašyti. Turime žinoti, kiekgi e, delegacijos įsisavina Afrikoje europinių lėšų, kiek yra e, skiriama biudžeto paramai ir kiek kitiems tikslams reikia tokio bendro vaizdo. Tai padėtų mums, manyčiau, labai e, gerai bendradarbiauti su būsimaisiais ambasadoriais. Labai ačiū. Toliau septintas klausimas. Mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimas paprastinimas. Mūsų nuomonės autoris yra Arlido Patričielo. Ačiū, pirmininkė. Man pavyko padirbėti rengiant šią nuomonę. Moksliniai tyrimai yra labai svarbi Europos komisijos strategijos 2020 dalis. Pavasario vadovų taryba patvirtino 2020 m. planą moksliniams tyrimams ir naujovėms. Patvirtino naujovių sąjungos projektą, kur nustatomi prioritetai siekiant pagerinti mokslinių tyrimų sąlygas Europoje kad būtų galima padaryti kiek galima didesnį įtaką. Ši iniciatyva turi būti patraukli, turi būti prieinama mokslininkams iš viso pasaulio, bendrovėms, tiek Europos verslininkams ir universitetams. Turime supaprastinti mokslinio tyrimų programų finansavimą visoje Europoje, kad būtų galima pasiekti pažangos. Septintoji pagrindų programa numato daug supaprastinimo, tai yra e, laiko sutrumpinimas subsidijų teikimui, sumažinama biurokratija, valdant visą sistemą. Balandžio 27 diena buvo ta diena, kada buvo pristatytas dokumentas ir esama pagrindų programa numato įvairių mechanizmų, įvair, specialių taisyklių, specialių taisyklių, kurios taikomos įvairiam, įvairiams institucijoms. Apibrėžiant svarbiausius principus, tai vietoj to, kad būtų diversifikuotas požiūris, reikia sumažinti ir suprastinti visus procesus, e, standartus. Ir dėl šios priežasties gerai, kad komisijos komunikatas kalba apie įgyvendinimo supaprastinimą, kai kalbam apie mokslinių tyrimų programą. Tačiau yra e, erdvės ir tolesniam paprastinimui. Pirmiausia, racionalizuoti valdymą pagal esamus standartus, išanalizavus praktiką, procesus ir priemonės, kurios komisija jau dabar naudoja ir kurie leidžia toliau sutrumpinti tą laikotarpį, kol parengiami dokumentai ir jis, jie pradedamas projektas finansuoti. Antra, kalbant apie kaštus, reikia, kad plačiau stvirtintų atskaitomybės procesai apskaitant išteklius ir e, darbą, siekiant sumažinti klaidų skaičių. Ir trečia, pereiti nuo kaštais pagristos sistemos prie rezultatais pagristos sistemos. Tai yra, reikia siekti, kad e, sistema daugiau dėmesio skirtų rezultatams kontroliuoti mokslinę ir, mokslinę ir techninę pusę, o ne finansinę pusę ir taip pat padaryti reikalingas e, apskaitos sistemos administracinės reformas. Taigi, atsižvelgiant į tai, ką aš pasakiau, aš esu patenkintas pasiūlymai supaprastinti ir patikslinti šią sistemą. Ir šio komiteto vardu galiu patvirtinti mūsų, pa, pa, mūsų pritarimą šioms paslaugoms, nes interpretacijos uh, skirtumų panaikinimas ir klaidų skaičiaus mažymas yra gerai. Kalbant apie simtai pagrindų programą, tai reikia sistemos, kuri būtų skaidri, solidi ir paprasta. Ji turėtų būti pagrįsta vienodų ES taisyklių taikymu, kad būtų galima siekti veiksmingumo, efektyvumo tose mokslinėse programose visoje Europoje. Būtina užkirsti kelią E, taisyklių keitimą kelio vidurėje, kas buvo pasitaikę e, simtosios pagrindų programos laikotarpiu, kad galima būtų užtikrinti teisėtus e, dalyvių lūkesčius. Reikės pravasinti taisyklės, kad apskaitai, kad mažiau būtų sumaišties programų dalyviams. Kai kalbama apie darbuotojų E, kaštus mokslinėje veikloje. Ir kai kalbama apie e, dalyvavimo konkursuose, tai išlaidų paskirstimo e, taisyklės turėtų būti paskelbtos. Ir pagaliau aš norėčiau pareikalauti, kad kai kalbama apie programos rengimą, reikėtų uh, teikti paramą, kuri pagrista įvertinimais, o ne tik tai na, programos įvertinimais, bet ne tik kaštais. Aš norėjau pasakyti keletą dalykų ir kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau pirmiausia pasveikinti komisijos komunikatą ir pranešėjo nuomonę, kad visa tai bus pagrindas e, tolesnėms diskusijams e, dėl pagrindų programos numeris 8. Keletas dalykų. Pirmiausia, turime užtikrinti, kad būtų balansas tarp rizikos susijusios su naujovėmis, nes daugelis naujovių ne, nepadaro pažangos ir turime išleisti pinigus atsakingai. Aš neseniai diskutavau su aukštojo mokslo institucijomis Velse ir jos sako štai ką. Pirmiausia, joms reikia aiškesnių audito taisyklių. Jos taip pat sako, kad būtų gerai, jeigu būtų e, ankstesnis e, daugiau laiko konkursams, taip pat e, partnerių kitose valstybėse narėse suradimas būtų labai naudingas dalykas. Taip pat jie atsargiai žiūri į vienodos išmokos ir vienkartinių išmokų išplėtimą. Joms derima kelia tai, kad jos negalės ateityje atgauti visų patirtų išlaidų, jeigu būtų tokia koncepcija išplėsta. Ir pagaliau dar keletas dalykų dėl pranešėjo pasiūlymų. Visų pirma, dėl pirmos dalies, kur kalbama apie priemonių supaprastinimą. Man atrodo, mums reikia apibrėžti, kas yra tas supaprastinimas. Kalbėjome apie tai labai daug šiame komitete praeitėje, tačiau reikia pateikti kažkokią apibrėžtį ir dėl šeštosios dalies, kur kviečiama parengti finansavimo sistemą pagrįstą moksliniais rezultatais. Atrodo, kad viskas gerai, tačiau norėčiau įspėti. Manau, kad sunku numatyti, ar numatyti, kokią riziką ar mokslinis darbas bus e, prasmingas ar ne. Taigi reikia labai atsargiai taikyti šią dalį, nes nenorime uh, atmesti naujoviškų mokslinių tyrimų projektų dėl, dėl numatomų rezultatų. Tačiau, e, nepaisant šių pakeitimų, na, dėl, šių pakeitimų, dėl šių pastabų aš norėčiau pateikti keletą pakeitimų e, šiam, e, šiai nuomoniai. Ačiū. Ačiū. Ponas Atsimarkakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškart norėčiau pritarti ponui Patricėlo, e, nieko negaliu prieštarauti, tam gal buvo pasakyta, esu taip pat įtrė narys atsakingaime komitete šio, dėl šios nuomonės. Pasakysiu, kad jūsų nuomonės į pagrindinį pranešimą tikrai puikiai tilps ir tiks. Turėtumėme atsižvelgti tai, kad mes norime keisti esminį dalyką. Mes pereiname nuo sąnaudomis paremtos pagalbos mokslui prie į rezultatus orientuotos paramos mokslui. Mes turime Europos mokslo tarybą, puikiai patirtis su šia institucija, fundamentalus tyrimai buvo atlikti ten labai svarbus, sveikinu tokius e, pokyčius. Po Aš pateiksiu su tuo susijusi pakeitimą, mes turėtume to ragin, reikalauti, tą raginti padaryti, palaikyti. Taip pat dėti akcentą ant mokslo efektyvumo ir, ir tikslų. Nereikia e, tikrinti kiekvieno tarpino tikslo, bet bendrus tikslus e, turime turėti ir dėl jų susitarti. Taip pat svarbu tai, kad mūsų mokslinės programos yra prastai mm, regimus. Atėjo puikus laikas atlikti mm, auditą visų mokslinio programų, kadangi konstatuojame, jog vis mažiau mokslininkų naudojamasi šiomis programomis, jos yra labai sudėtingos. E, mūsų komitete buvo atitinkamas e, viešas klausimas. Mm -hmm Tiesiog e, sunku suvokti, kokiomis sudėtingomis taisyklėmis mes užkrauname mokslininkus. Turime suvokti, jog egzistuoja įgyvendinamumo ribos. E, kitu atveju mažos vidutinės įmonės e, nelabai sieks tokių dalyvavimų, nes dalyvavimo procedūra yra labai brangi ko mums trūksta ir ko turėtumėme siekti būtent vieningo audito. Yra taip, kad egzistuoja skirtingi mokslo komisarai, ne tik tiesiogiai iš mokslo atsakinga komisarė, bet ir kitų, kiti komisarai, kurių portfelyje yra šis tas susijęs su moksliniais tyrimais, reiktų kad viena atsakinga institucija ar komisaras atlikta, atliktų visą auditą ir taip pat turime reikalauti viską supaprastinti, ką mes jau nuolat ir darome. Dėkui dabar ponė Greslė, ačiū kolegiai Patričelo, labai įdomių minčių išgirdau, noriu užduoti klausimą komisijai, septintoji mokslinė pamatinė e, programa sukūrė tam tikrus sertifikatus, kodėlgi jie yra nesėkmingi ir vos keletas sertifikatų buvo išduota. Taip pat noriu paklausti komisijos, ar nebūtų paprašiau, kad tame pačiame generalinėme direktorate visos interpretacijos, visų taisyklių būtų vienodos. Negali būti, kad e, tame pačiame direktorate dirbantys žmonės skirtingai traktuotų tas pačias taisyklės. Intervenyrė. Prego. Ačiū. Ar iš komisijos yra atstovų galinčių pakalbėti? Labai ačiū už galimybę pasisakyti. Labai dėkojame komitetui, kad jis svarstė, svarsto šį klausimą, šį sudėtingą paprasinimo klausimą. Mes visiškai pritarėme, kad įvairių finansavimo mechanizmų daugėjimas yra tas šaltinis, kuris viską padaro labai sudėtinga ir visos institucijos rengiančios kitą pagrindų programą iš tikrųjų turi atkreipti dėmesį į tai, kad reikėtų mažinti šį sudėtingumą ir į tai, kad reikia suderinti gyvendinimo detalės, kai kalbam apie įvairias priemonės ir institucijas. Kai dėl diskusijos, dėl požiūrio remiantis daugiau rezultatais ir vienkartinių išmokų panaudojimu. Tai mes esame dėkingi, kad komitetas pritarė šiam bandymui supaprastinti taisyklės, tačiau tuo pat metu turime e, įspėti iš mūsų gautų reakcijų į komunikatą iš įvairių suinteresuotų pusių ir Europos institucijų matome, kad kad galbūt tai nebus e, panacėja išsprendžianti visas problemas. Kai kas e, čia salėje taip pat išreiškė nuogastavimą dėl to. Taigi tikriausiai mes e, šį dalyką įvesime pamažu ir išbandysime bandomaisiais projektais prieš šimdami įtaikyti visapusiškai. Kad dėl konkrečių klausimų susijusių su metodologijos sertifikatais. Čia reikia skirti du atvejus. Vienas atvejis tai yra sertifikatas e, dėl personalo vidutinių kaštų ir antras yra įprastiniai sertifikatai. Kai kalbame apie paprastuosius sertifikatus, nenaudojant e, vidutinių personalo sąnaudų paraiškų teikėjų ir patvirtintų paraiškų ir patvirtintų sertifikatų skaičius yra gana nedidelis, nes tokiam sertifikatui pritinė vertė yra nelabai didelė. Tiesiog mm, e, sutaupai tam tikrus tarpinius sertifikus dėl finansinių ataskaitų. Kai kalbam apie sertifikatus dėl e, vidutinių personalo išlaidų, čia klausimas yra sudėtingesnis. Jis yra su bendra atskaitomybės sistema, kurią naudoja komisija. Ir su tuo metodu, kuris naudojamas audito rūmų, aptariant e, metinius patikinimo pareiškimus, kur e, aptariam, nu, nu apibrieštas e, laidų, klaidų lygis. Komisija priimtinumo kriterijų apibrėžia remdamasi šiuo bendru požiūriu. Mūsų komunikate dėl supaprastinimo mes e, nurodėme, kokia galėtų būti išeitis. Žinome, kad situacija taip tęstis toliau negali. Ir tam tikrų mastų siūlomi pakeitimai reikalautų pakeisti dalyvavimo taisyklės. Tai yra teisinį pagrindą 7-osios pagrindų programos. Mes galėtume svarstyti, kaip išspręsti šią problemą, keičiant bendrą požiūrį. Ir šią prasme būtume dėkingi komitetui ir parlamentui, jeigu toks pakeitimas būtų, tokiam pakeitimui būtų bendrai pritarta. Ačiū. Ačiū labai. Kitas posėdis įvyks Liepos 12 dieną, 3 val. po pietų. Dėkoju. Dabar vyks koordinatorių posėdės, jis yra uždaras.